E, matome, kad e, šviežias vėjas pučia virš ECB e, palaikomas viešas dialogas apie eurozonos augimo stiprinimą, apie tai reikia kalbėti, kaip ECB gali nutraukti taršą skatinančią veiklą. Uh, ir na, kalbėti panašius dalykus. Viskas prasideda nuo kreditavimo, kredito ir svarbiausia jo kredito nešvaistyti. Aš tikiuosi, kad jūs pasieksite realios pažangos. E, jūs galite tą padaryti. ECB turi įgyvendinti ES e, taksonomiją. Ir taip pat turite skatinti vyriausybės investuoti pakankamai į tvarumą. Uh, kad būtų galima pasinaudoti žemomis palūkanų normomis, taip pat e, siekti didinti e, normas ir e, tokiu būdu stiprinti ekonomikos potencialą. Ir aš tikiuosi, kad jūs sugebėsite taip tvarkytis, kad valstybinų ir centriniai bankai paklus jums. Dabar, ponė Evren. Dėkoju. Gerbiamas pirmininkės, e, gerbiamas pirmininkė, komisijos nariai, e, metinė ataskaita apie ECB veiklą 18 metais, e, dėl ko rezoliucija E, tvirtinsime rytoj yra pirmas dokumentas šio pobūdžio, kurį tvirtinsime per šią kadenciją. Ir aš noriu pasakyti, kad reikia, jog ECB palaikytų deramą dialogą su ekon komitetu. Norime kalbėti apie e, mūsų ekonomikai tenkančius iššūkius, apie ECB veiklą ateityje. Sausio mėnesį jūs davose kalbėjote apie tai, kad būtina stiprinti kibernetinį atsparumą Europoje Ir 20 metais kibernetiniai išpoliai yra, išpoliai yra tarp didžiausių grėsmių. Tai gali atnešti labai rimtus nuostolius ES ekonomikai. Ir mes turime, kaip galima greičiau, atnaujinti tarptautinio Europos bendarbiavimo architektūrą šioje srityje. Taip pat turime parengti bendrą strategiją ir dirbti e, suteltai, koordinuotai, kad galėtume įgyventi skaitmenę transformaciją Ir tai bus tik pirmas etapas. Antras etapas turėtų būti apsauga, o kitas etapas prieiga. Mes turime plėtoti finansų rinkas ir skatinti bendrabiavimą šioje srityje tarp eurozonos bankų. Ir aš matu, manau, kad mes galime pasitelkti jumis, jūsų tvirtą poziciją ir noriu jums iš anksto padėkoti už tai. Dėkoju. Dėkoju. Dabar pasisakymai pagal spontaniškų pasisakymų procedūrą. 14 asmenų pareiškė pageidavimą kalbėti, devyniems bus suteiktas žodis. Pirmas kalbės kolega iš Graikijos Georgijos Kirtsos. Dėkoju pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponui Mavrydis už puikią ataskaitą taip pat ir visiems kitiems, kurie bendradarbiavo su juo. Norėčiau palinkėti poniai Lagard, kad jos vaidmuo šioje institucijoje būtų sėkmingesnis negu pono Dragi vaidmuo buvo lygi šiol. Yra labai daug klausimų, kuriems buvo užduoti, tačiau vienas iš jų susijęs su Graikijos bank paskolų sistema. Nuo 18 metų situacija Graikijos bankuose šiek tiek pagerėjo, tačiau jūs galbūt galėtumėt labai trumpai pakomentuoti, kokia linkme vystosi Graikijos bankų sistema. Kiti kolegos taip pat uždavė panašius klausimus. Aš suprantu, kad mūsų ekonomika turi pereiti prie žaliosios ekonomikos ir tam reikia papildomų investicijų, kaip sakė mano kolegos kalbėję prieš mane 2018 metais bei kitomis progomis ponas Dragi nekartą tą pabrėžė. Mes turime patobulinti viešųjų investicijų turinį tam, kad jos būtų efektyvesnės ir būtų daroma, tos investicijos būtų daromos tą linkme, kurios mes siekiame. Galbūt jūs norėtumėte pakomentuoti tai. Dėkoju. Kolegė Markės, kolega Markės. Pone Margareta Markės. Kalba be mikrofono. Parabéns, Mavridis, por teu relatório. Obrigada, senhora Lai. Dėkoju. Aš noriu padėkoti ponui Mavridis už pranešimą. Visi žinome, kad reikia siekti pažangos, kuriant bankų sąjungą ir vienijant kapitalo rinką. Uh, Lygi šiol mūsų pasiekta pažanga buvo labai ribota ir lėta. Trečiasis bankų sąjungos ramstis dar toli gražu nepabaigtas. Euro stiprėjimas taip pat yra svarbus, bet tam reikia visų pirma politinės valios. Ekonomikos ir valiutų sąjunga turi būti traktuojama kaip biudžeto instrumentas, kuris geba atsispirti visokioms krizėms. Europos centrinis bankas turi vaidinti pagrindinį vaidmenį visoje šioje diskusijoje. Jis turi turėti įgaliojimus ir turi vaidinti vaidmenį kovojant su klimato kaita. Čia jam teks bendradarbiauti ir su Europos institucijomis, ir su kitais partneriais. Taip pat reikia stiprinti ir euro vaidmenį, kad jis taptų tą rezervinę valiutą visoms tarptautinėms organizacijoms ten, kur e, euras yra pripažįstamas. Dėkoju. Toliau. Monsieur Pekarin. Liau kolega Pekarin. Panašu, kad jo nėra. Tada ponas Kerėja. Dėkuoju. Dėkuoju. Aš norėčiau da paminėti da, uh, stabilumą ir mūsų gyvenimą investuoti į žalį kursą ir į taip, taip pat apie fiskalinės pozicijos, kurios yra reikalingos tam, kad galima būtų skatinti ekonomiką Europos Sąjungoje. Ir aš manau, kad Europos komisija, peržiūrėdama stabilumo ir augimo paktą artimiausioje ateityje, at, turėtų tai atsižvelgti. Ir man įdomu, ar Europos centrinis bankas vaidins kokį nors vaidmenį stebint, e, kaip atliekama ta peržiūra ir gal jūs galėsite įdėti savo indėlį. Nes mes turime suprasti, kad jeigu mes norime sukurti dinamišką Europos ekonomiką, e, aš manau, mes turime atsižvelgti tai, kad stabilumo ir augimo paktas riboja vyriausybių galimybės investuoti į ekonomikos skatinimo priemonės eurozonoje. Ir e, paskutinis dalykas, aš taip pat norėčiau paprašyti, kad jūs e, pasidomėtumėt, kas vyksta Airijos bankuose ir uh, tai, kokios palūk, kokias palūkanų normas uh, jie taiko uh, paskoloms. Airijos bankų palūkanų normos yra dviem, tri, kartais du kartus, o kartais ir tris kartus viršyje Eurozonos palūkanų normų, normos vidurkį. Dėkuoju. Ponas Čiau Ferrera. Dėkoju, pirmininkė. Nekonvencinės priemonės valiutų politikoje nebuvo pakankamos paskatinti ekonomiką tiek, kiek mes to norėtume. Galbūt krizės apogėjų mes jau ir peržengėme, tačiau yra dar labai daug įmonių, kurios yra smarkiai prasiskolinę, lygiai tiek pat prasiskolinę kaip prieš dešimt metų. Ir tai yra bendros valiutos rezultatas. Jeigu to negalima pakeisti kažkokiamis konvencinėmis priemonėmis, tai ką tada daryti? Tai yra tas tie eurospastai, į kuriuos mes esame patekę. Atlyginimai mažėja, ypač viešajame sektoriuje bet mums būtinai reikia jų augimo. Ir tie, kurie sako, kad reikia taupyti tam, kad padidintume augimą, tie neteis, neteisūs. Stabilumo ir augimo paktas neveikia. Ir mes turime ne tik, kad nestiprinti tos politikos, tokios politikos, bet apskritai ją panaikinti. Dėkoju. Toliau ponas Kastaldo. Dėkoju, ponė Pirke, gerbė kolegos. Uh Kelias link ekonomikos ir pinigų sąjungos dar yra sudėtingas, dar turime spręsti daugybę problemų, žengdami tuo keliu. Taip, pažangos yra padaryta ir ypač reaguojant į krizę, tačiau pažanga sulėtėjo. Taip, kaip padaryta neblogų dalykų, nors gal ir kontroversiškų, bet reikia. Da, kad būtų vis dėlto įdėkta indėlių garantijų schema, tačiau matome, kad jie sunkiai sekasi. Be to, da, eurozonoje mums reikia da, EDIS sistemos, indėlių garantijų sistemos. Ir mes taip pat turėtume sumažinti fragmentaciją finansų sektorijoje, du, siekiant užtikrinti, kad galima būtų amortizuoti finansinius sukretimus. Ir a, noriu pasakyti, kad a, netinkama yra reikalauti, kad būtų sumažinta rizika prieš, e, kai negalima to kelti kaip sąlygos tam, kad galima būtų dalyvauti indėlių draudimo sistemoje. Nes tai su, toks požiūris susilpnins mūsų finansų sistemą ir uh, už tai sumokėsime didžiulę kainą. Dėkuoju, panas Kėlė, toliau. E, Dėkuoju, pirmiausia, labai malonu pasveikinti šioje salėje. Polė Lagas, sveikinu Jūs, tapus ECB pirmininkė ir iš tikrųjų ponas Dragi darė viską tam, kad tai, Europos ekonomika būtų kuo stabilesnė. Ir aš turiu Jums klausimą. Airijoje ką tik vyko rinkimai ir per rinkimus daug buvo kalbėta apie būstą. Uh, Ir e, kolegai jau kalbėjo palūkanų normos, bet reikia kalbėti ir apie skolinimus į taisyklės, nes šiuo metu situacija yra štai tokia. Gerai įsilavinę žmonės, turintys gerą darbo vietą, negali leisti savo įsigyti būsto. Yra, problem, yra problema, kad būsto nepakanka, bet net kai e, e, yra ir kitų problemų ir žmonės dėl, šiuo metu yra labai susirūpinę. Daugybė žmonių gyvena tėvų namuose, Nepaisant to, kad jie turi gerą įsilavinimą, jie dirba gerą darbą, uždirba gerą atlyginimą, tačiau jie negali sauliaisti įsigyti nekilnojamo turto dėl mūsų bankų taikomų taisyklių. Gal jūs galėtumėt kažką padaryti tam, kad galima būtų spręsti šias problemas ir suteikti viltį tiems žmonėms, kurie praeitėje labai nusivylė. Tam, kad žmonės žinotų, kad jeigu jie da, da, dirbs ir gerai uždirbs, jie galės leisti savo vis dėlto įsigyti nuosavą būstą. Ponas Ruiz Deveza. Labai ačiū, gerbiamas pirmininkė, labai ačiū, e, gerbiama e, pirmininkė Legard, vicepirmininkė Dombrovski. Pirmiausiai norėčiau išreikšti savo paramą kolegos Kosto Mavrydės socialisto parengtam pranešimui. Jame svarbiausi elementai yra e, paminėti. Dar galbūt galima vieną pasiūlyti papildo elementą, kurį minėjo ir socialistų atstovas. Mm, e, kalbu apie priemonės, kuriuoms reikia fiskalinės paramos. Ir e, taip pat noriu pasakyti, kad ECB fiskalinės prievolės yra besąlygiškos. E, jis turi įgyvendinti savo mandatą. Taip pat reikia uh, užtikrinti, kad bus skatinamas vartojimas ir tokiu būdu ECB įgyvendint savo tikslą infliacinį artimo, bet e, neviršiančio 2 procentų. Tuo mes baigėme spontaniškų pasisakymų procedūrą, o dabar prašysiu komisaro Dombrovskį tarti baigiamą į žodį. ponės pirmininkė. Ši diskusija parodė, kad mes sutarėme dėl daugumos šio pranešimo aspektų. Džiaugiuosi, kad yra bendra pozicija, vis, kuri bendra visoms trims institucijoms. Norėčiau paminėti keletą dalykų iš komisijos pusės. Jūsų paskutinis pranešimas leido mums pasidomėti skaitmeniniais dalykais, skaitmeninė valiuta, skaitmeniniais mokėjimais. Komisija, Centrinis bankas dabar analizuoja potencialius šio tokio skaitmeninio atsiskaitimo privalumus, skaitmeninės valiutos privalumus. Ir Šios trys institucijos kartu su Europos parlamentu, kaip rodo praktika, gali tikrai labai sėkmingai bendradarbiauti šioje srityje. Mes tikimės, kad jūs ir toliau padėsite mums kurti tvarę augančią Europą. Dėkoju pirmininkė, vicepirmininkė, o dabar paprašysiu ponios Lagard pasisakyti Centrinio banko vardu. Ir aš taip pat norėčiau Jums padėkoti už labai konstruktyves vakardienos diskusijas Prancūzijoje. Pirmininkė. Pone pirmininkė, gerbėjus parlamento nariai, aš nežinau, jeigu reikia atsistoti, de, kreipiantis į parlamento narius, atsiprašau, kad to nepadariau, sakydama savo įžanginį e, žodį. Ir da, e, aš laikysiuosi jūsų taisyklių. Taigi, dabar norėčiau da, asmeniškai labai jums padėkoti už šį mūsų dialogą. Mes Europos centrinėme banke ir apskritai visoje eurosistemoje mes norime sižvelgti į viešąją nuomonę, mes norime bendradarbiauti su pilietinės visuomenės atstovais, bet dar svarbiau mes norime išgirsti tai, ką galvoja piliečių atstovai. Tai reiškia jūs, Europos parlamento nariai, tiesiogiai išrinkti uh, Europos parlamento rinkimuose. Mes esame skaitingi jums ir per jūs, Europos piliečiams. Pastaraisiais mėnesiais mes kai ką pakeitėme. Ir per kitus mėnesius, kai bus vykdoma strateginė peržiūra, kurią patvirtinome praeitą mėnesį, aš tikiuosi, mes nuolat palaikysime dialogą su jumis ir per jūs su Europos piliečiais. Taigi, dėkuoju Jums už tai. Aš norėčiau pakomentuoti tuos mūsų strateginės pežiūros klausimus, kuriu, apie kuriuos jūs kalbėjote. Pirmiausia, kai kas iš jūsų minėjo pinigų politiką ir da, mūsų naudojamų politikos gyvendinimo priemonių atskirus komponentus, kurie tenkami nuo 2014 metų. Kai kas teigia, kad ši pinigų politika ir ypatingai netradicinės priemonės e, turėjo priešingą efektą, nei buvo tikėtasi. Aš paraginčiau to taip mąstančius įsigilinti į tai, kaip tos netradicinės priemonės paveikia mūsų ekonomiką. Nes mes matome, kad jos padėjo mums skatinti augimą Europoje ir eurozonoje ypatingoje. Ir kad be tų priemonių augimas būtų buvęs mažesnis. Akivaizdu, kad labai sunku yra skaičiais tiksliai nustatyti, kiek augimo buvo sukurta eurozonoje, bet mūsų taikomi modeliai parodo, kad tas augimas siekia pustrečio, gal net ir 3 procentus nuo to laiko, kai buvo pradėtos taikyti tos priemonės. Kartu yra, dalyk, yra a, a, a, tam tikrų veiksnių, kurie prisideda prie infliacijos nuo eurozonos kūrimo nuo 2003 metų. Ir jos yra, tie veiksniai naudojami, skaičiuojami atsižvelgiant į e, e, infliaciją. Ir nuo 2014 metų takomos priemonės padėjo mums šiek tiek e, pakelti infliaciją. Taip, mes norėtume, kad ji būtų šiek tiek didesnė. Ir mes galvojame, kad galima būtų pritaikyti papildomas priemonės bet, e, iš, bet ir taip e, infliacijos rodikliai padidėjo pusę procento. Ir e, kai kas minėjo, kad infliacija yra maždaug vieno procento. E, sausio mėnesį infliacija buvo 1,3 procento. Taip, tai nėra mūsų nustatytas e, tikslas, nes tas skaičius nepasiekia jo, bet tai yra daugiau nei 1 procentas. Taigi mūsų pritaikytos netradicinės priemonės padėjo mūsų e, gerinti ūkio padėtį. Jeigu jūs pažvelgsite į apimtis, pavyzdžiui, to, kiek nauj, naujų finan, naujo finansavimo yra. yra šiuo metu tiek privačiame, tiek viešame sektoriuje pamatysite, kad taip, finansavimo sąnaudos e, yra labai mažos ir e, aš girdėjau tai, ką jūs sakėte apie Airijos bankų taikomą praktiką, jų taikomas palūkanų normas, mes į tai įsigilinsime, bet reikia pasakyti, kad paskolintas e, kainuoja labai mažai. Ir reikia pasakyti, kad finansų apimtis padidėjo ir toliau, ir toliau didėja. Ir kai kas minėjo, kad e, ta tradicija šiek tiek mažėja, bet aš galiu pasaky, jums pasakyti, kad vis dėlto jis auga. Da, da, ir tai iš esmės gerai paveikia mūsų ekonomiką. Vykdydami, atliktami strateginę peržiūrą mes įsigilinsime, kiek pasiteisino tos priemonės, kiek veiksmingos jos buvo, bet, kaip jūs ir minėjote, mes įvertinsime ir galim, galima tų priemonių šalutinį poveikį piliečių gyvenimui ir mūsų ekonomikai. Antras dalykas, kurį norėčiau pasakyti, kurį norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, Aš jau ta, šiek tiek pakalbėjau apie pinigų politikos priemonę, kai, apie tai, kaip tos priemonės bus, na, bus vertinamas jų poveikis, įskaitant ir neigiamą poveikį. Ir yra dar vienas dalykas - klimato kaita. Tai yra dar vienas svarbus vertinimo aspektas. Europos centrinis bankas negali kažko padaryti už valstybės narės. Uh, uh, Aš esu Tarptautinio valiutos fondo buvusi pirmininkė ir aš galiu Jums pasakyti, kad mums reikia, kad anglis būtų tinkamai įkainota, kad anglės e, kaina būtų tinkama. Ir ne vienas centrinis bankas jokioje šalyje negalės tos kainos nustatyti. Taigi, atlikdami strateginę peržiūrą, mes sieksime įsiaiškinti, kur ir kaip uh, klimato kaitos mažinimo priemonės veikia mūsų politiką. Ar kalba eintų apie kainų stabilumą, tai yra pagrindinis mūsų tikslas, ir kiek tos klimato kaitos mažinimo priemonės veikia klima, e, kainų stabilumą, arba kaip jos padeda mums mažinti da, tą riziką, su kuria susiduria da, e, piliečiai mes už tai esame atsakingi, taigi mes vertinsime mūsų valdo administruojamus portfelius, pažiūrėsime, ar rizikos yra tinkama įkainota, ar ta rizika atitinka užstatą, kurį turime kai kuriuose savo portfeliuose ir ar tinkamai yra įvertinta. Taigi klimato kaita bus e, vienas iš tų veiksnių, į kurį mes atsižvelgsime kartu vertindami ir labiau tradicinius rodiklius. Ir uh, Pone Pirmininkė, aš galiu Jums pasakyti, kad mes tęsime dialogą ne tik su Jumis, bet ir su ekonomikos reikalų komitetu. Šio komiteto pirmininkas ir nemažai jo narių dalyvavo šioje diskusijoje. Ir mes ir toliau tęsime bendradarbiavimą su šiuo komitetu. Aš norėčiau atsiprašyti tų, kurie uždavė labai konkrečius klausimus apie labai konkrečias šalis. Mes galime tos klausimus įspręsti dvi šalių pagrindų ar jie būtų susijęs su padėtimi konkrečioje valstybėje narėje ar su to šalies bankais. Dėkoju. ES interesams ir vadovaudamasis Europos interesais ir globaliais interesais noriu palinkėti Jums didžiausios sėkmės Jūsų darbe. Na ir galiausiai suteiksiu žodį Kostas Mavrydis, kuris užbaigs šių diskusiją šiuo klausimu. Jis yra pranešėjas. Dėkuoju, pirmininkė, aš kalbėsiu tikrai trumpai. Norėčiau atkreipti dėmesį tik į du dalykus. Pone Lagart, jūs šiandien parlamente pamatėte, kad esama skirtingų nuomonių apie visas finan, apie finansinius dalykus ir Pagalvokime apie tai, koks buvo ponas Dragis. Jis nebuvo tobulas, bet jis tengiasi išsaugoti eurozoną bet kurią kainą. Ir kažkuria prasme jis netgi išsaugojo visą Europos projektą. Ir kai kurie negali jam už tai atleisti, kaip žinia. Na, o kalbant apie šios dienos diskusiją, jūs teisingai pasakėte jos pradžioje, kad mes vienodai iš esmės žiūrime į iššūkius, kurie mūsų laukia. Ir aš netgi galėčiau pridurti, kad Europos komisija ir ponas Dombrovskis taip pat juos apibrėžia vienodai. Tačiau yra vienas kitas elementas, kaip jūs būsite pastebėjusi, na, neatsispindi, sakykime, jūsų pozicijoje. Ir mes dabar turėtume Europos piliečiams suteikti tai, ko trūksta, tai yra tuos elementus, kurie galėtų pagerinti jų gyvenimą. Tie elementai būtų bankų sąjungos užbaigimas, kapitalo sąjungos užbaigimas, na ir vienas kitas papildomas elementas. Aš manau, kad dabar jūsų eilė prisidėti prie mūsų ekonomikos realios konvergencijos. Labai Jums ačiū. Pirmininkas, dėkoju. Šiuo klausimu diskusiją baigiame. Dėl ataskaitos ir pranešimo balsuosime rytoj. Dabar periname prie kito darbo tvarkės klausimų. Tai yra komisijos ir tarybos pareiškimai dėl ribojamųjų priemonių pažeidimo atsižvelgiant į padėtį Venezueloje yra žinoma, kad žmog, asmuo, kuriam yra taikoma sankcija, buvo atvykęs į vienos iš ES valstybių teritoriją. Na, o dabar norėčiau pakviesti prie mūsų prisijungti komisijos ir tarybos atstovus. bei vyriausiai įgaliotinį išorės politikai. Kaip jie vadinasi? herr borrell you are ready? You are ready? Pone Borel, ar esate pasirengęs? Herr Borrell spricht in seiner Rolle als hoher Beauftragter. Ponas Borelis kalbės kaip tarybos vyriausiasis įgaliotinis tiek tarybos, tiek komisijos vardu. Taigi, prašau, ponė Borel. Čia grafijas. Labai ačiū, virimas pirmininkė. E, mes kalbėsime šiandieną apie e, tarimą ES sankcijų pažeidimą e, Venezuelos atžvilgiu. 17 metais buvo priimtas sprendimas kaip ES pastangų dalis E, stiprinti prasmingą procesą, kuris leistų susitarti taikiai dėl demokratijos ir teisinės valstybės principų atkūrimo Venezueloje. Tos priemonės apima e, draudimą keliauti ir turto išalimas 25 asmenų atžvilgių, įskaitant viceprezidentę Delsi Rodrygės. Ir ES 2008 metais e, birželio 22 e, patvirtino tą sąrašą ir e, draudimas keliauti reikalauja ES imtis atinkamų priemonių, kad asmenys negalėtų įvažiuoti ar tranzitu keliauti per ES valstybės narės. E, pasidalymas ES egzistuoja kompetencijų sankcijas taikant. Pirmiausia, valstybės narės yra atsakingos visais atvejais už sankcijų gyvendinimą ir patikrą, tų, kurias patvirtina ES. Ir e, valstybės narės veikia pagal savo jurisdikcinės kartoju, valstybės narės visais atvejais yra atsakingos už e, įgyvendinimą sankcijų ir patikrą, tų, kurias tvirtina ES. Tokiu atveju uh, kai iškyla klausimas dėl galimo sankcijų pažeidimo, pavyzdžiui, turto išaldymo ar draudimo keliauti. Atitinkama valstybė narė turi atlikti tyrimą ir nuspręsti, ar iš tikrųjų įvyko pažeidimas. Dėl platesnės sankcijų gyvenimo priežiūros komisija atlieka bendrą stebėsnios vaidmenį, tikrindama priemonės pagal savo kompetencijos rytis. Pavyzdžiui, dėl turto išaldymo ir sektorinių priemonių. Tačiau dėl draudimo keliauti ar ginklų embargo, e, ji nevaidina jokio vaidmens. Mes galime kalbėti apie tai, ar valstybės narės e, E, turi, e, ar yra gerai politinė prasme, kad valstybės narės e, turi šias kompetencijas, ar reikėtų keisti sutartį. Tačiau šiuo metu situacija yra aiški. Komisija negali pradėti jokios pažeidimo procedūros dėl galimo draudimo keliauti pažeidimo. Tokie draudimai susiję yra su tarybos sprendimais, taryba priima juos ir dėl to jie nepatenka į ES teisės sistemą. Tokiu būdu komisija nevaidina vaidmens stebėdama įgyvendinimą reikalavimų ir negali pradėti e, pažeidimo procedūros. Kaip vyriausiasis įgaliotinis, kuris dabar e, kalba iš tarybos atstovo vietos, noriu pasakyti, kad mes esame atsakingi už nuoseklų bendraus užsienio politikos priemonių gyvenimą, skaitant sankcijas, kurias uh, patvirtina taryboje valstybės narės. Ir šiame kontekste Europos išorės veiksmų tarnyba, konsultuodamasi su Europos Sąjunga, e, e, kur e, tai tinka, susisieks su atitinkama valstybė nare dėl galimų pažeidimų tam, kad būtų užtikrinta, jog sankcijos bus taiko, būtų taikomos vieningai visoje ES, visose valstybėse narėse. Dėkuoju, pirmininkė. Dėkoju, ponė komisarė, ponė Borelė Fontel. Pradėsime diskusiją ir pirmąjį suteiksiu žodį kolegijai Monsera pusantros minutės. Prašau. Dėkui, pirmininkė. Venezuela, Venezuelos politika e, persikėlė į Ispaniją, Monedero Iglesijas e, pagalbą. Ne aš tai pasakiau, bet tai pasakė mūsų ministras pirmininkas Pedras Sančias 2017 metais. Ir dabar žinome, kad jam uh, tai nereiškia kritikos, tai yra tarsi pagirimas. Šiandien Iglesijas yra e, jo pavaduotojas ir čia visnė politika teršia jo vyriausybės įvaizdį. Būtent Sančeso vyriausybė atvėrė e, duris Ispanijoje čevizmui, nes e, ministras Avalas susitiko su Delsi Rodrygės Ispanijos teritorijoje, Europos žemėje. Tokiu būdu pažeistas sankcijų režimas įvestas ES. ES įvedė sankcijų režimą totalitariniam režimui, kuris nei užtikrina uh, pagrindinių teisių ir Sančiaso vyriausybė dabar meluoja dėl šio susitikimo ir e, vyriausybė prarado bet kokį pasitikėjimą. ES institucijos turėtų išsiaiškinti, kokia yra tiesa. E, venezueliečiai yra broliška ispanams tauta ir e, milijonai žmonių kenčia Venezueloje nuo despoto Maduro. Jie turi išvykti į savo šalies ir mes turime žinoti tiesybę ir reikia įgyvendinti sankcijų režimą. Ispanai, ES piliečiai ir parlamentas visuomet gynė Venezuelos laisvę ir mes dėl to prašome, kad ministrų taryba ištirtų, kaip iš tikrųjų viskas vyko, kad niekada nepasikarto toks skandalas, dėl kurio Europai yra gėda. Dėkoju. Dėkojame kolegė Monserrat. Dabar minutę kalbės kolegė Morenijos Sančias. Prašau. Dėkoju. Pone Monserrat, jums yra mėlynoji iškeltas mėlynoji kortelė. Ar priimsite klausimą? Prašau. Ačiū pirmininkė. Norėjau paklausti ponios Monserrat ar Europos parlamentu galima naudotis kaip priemonę siekiant užsipulti Ispanijos vyriausybę, žinant, kad Europos parlamentas neturi kompetencijų, apie kurias kalbėjote. Jeigu uh, iš tikrųjų atsakymas yra, kad taip, tai kitos frakcijos gali pradėti kelti kitus nacionalinės svarbos reikalus, kaip kad pavyzdžiui pirmą kartą e, du vyriausybės vadovai, Asnaras ir Rahojus, nutraukiama yra klausėja. Gerbiamoji kolega, kolegė, aš noriu atkreipti dėmesį, kad pagal mėlynosios kortelės procedūrą ir klausimui, ir atsakymui yra skirtos 30 sekundžių ir aš po 30 sekundžių jūs nutrauksiu be pabeldimo. Dėkui visą laiką dūmų uždanga kampanija prieš Ispaniją. Jūs ją vykdote, nes atvirėte Europos vartus čia vizmų, jūs pažeidėte sankcijų režimą ir melavote. Dabar paaiškinkite, kodėl jūs praradote bet kokį pasitikėjimą ir mes, Ispanai, prarasime pasitikėjimą dėl jūsų veiksmų. Dėl to prašome, kad jūs e, nusigręžtumėte nuo populizmo ir čiavizmo ir jūs iš tikrųjų turėtumėte čia ir dabar ginti Europą. So, jetzt folgt der Kollege Morena Sanchez. Toliau kolega Morena Sanchez. President. Dėkui, pirmininkė. Ponios ir ponai, doleris, čartai. 9 e, iš 10 kalbėtojų apie šias diskusijas esame ispanai ir e, iniciatorių šių diskusijų noriu paklausti. Matote, kad tuščia beveik salė. Ar jūs manote, kad tikrai tai yra europinės diskusijos? Ar neapsijuoksite? Ar ir toliau Europos parlamentą naudosite tam, kad parodojate savo nelojalumą Ispanijos vyriausybei, Ciudadanos Vox ir PP atstovai? Jūs e, esate atsakingi už tai, kad parlamente visą laiką menkinamas Ispanijos įvaizdis. Jūs ne minutės negalvojate apie Venezuelos žmonės, o jie iš mūsų tikisi paramos, dialogo, vienybės, o ne susiskaidimo ir susipriešinimo. Ispanijos vyriausybė visuomet veikia ir veikia kaip uh, E, kontaktinis punktas su opozicija Venezuelos tam, kad būtų e, demokratinė politika vykdoma, e, kuri nuvestų mus prie sąžiningų laisvų rinkimų. Ir Europos parlamentas taip pat siūs savo rinkimų misiją į tos rinkimus ir dabar mes turėtume pradėti dirbti parlamente, o ne kelti kažkokias tai, renkti komedijas. Kolega Moreno Sančias, jums taip pat yra iškelta mirinoji kortelė. Kolega Valas, noriu jums užduoti klausimą, prašau. Much, uh... Labai dėkoju, ponė pirmininkė. De aš tiesiog norėčiau paklausti paskutinį kalbėtoją. Jis sakė, kad ES daro teisi, elgėsi teisingai pripažindama Ispanijos poziciją. Tačiau aš nežinau, kokia yra Ispanijos pozicija šiuo klausimu. Uh, Ir aš žinau, kad Ispanijoje da, turi savo nuomonę apie Venezuelą. Ir ar jūs pritartumėte tam, kad Guaido pripažinimas a, a, turėtų da, sunepatoginti bet kurį da, a, parlamento narį? Dėkojame. Dabar kolega Sančias. Trumpai. Aš manau, kad jau sakiau, Ispanijos socialistų vyriausybė yra nuosekliai, mes ieškome sprendimo, kuris tenkintų visus Venezuelos gyventojus. Ir mes ieškome ne konfrontacijos, susiskaimo dialogo. Tik tai tada rasime sprendimą tų problemų, nuo kurių kenčia Venesuelos žmonės, jeigu juos suvienysime, o nesuskaidysime. Dėl to Ispanijos vyriausybė daro viską, ką gali, kad mm, raštų sprendimą, e, kad dėl jo būtų susitarta e, ir kad leis, e, tai leistų surenkti rinkimus. Pone, pone Volis. Aš noriu jūs įspėti dėl įžeidžiamų žodžių vartojimo parlamente. Ponas Kanės, dėkui pirmininkė. Labai sunku peršokti bus man socialistų kartelę, bet pabandysiu. Pone Barelį, man būtų patikę, jeigu jūs būtumėte kalbėjęs ne kaip buvęs. E, pono Sančioso e, užsienio reikalų ministras, bet kaip vyriausias įgaliojantis. Ir paaiškinsiu, kodėl. Tai yra ne nacionalinės diskusijos, bet tai yra diskusijos apie teisėtumą, patikinimą ES išorės politikos ir pagarbos e, Europos parlamentui. Aš tikrai e, labai apgailestauju dėl to, kaip jūs kalbėjote, nes pagarba parlamentui reiškia kalbėti atvirai ir parlamentas pažadėjo stengtis sustiprinti sankcijas prieš Maduro režimą. Ir kai e, nusprendžia kažkas parlamento pažeisti rezoliuciją, tai pademonstruoja nepagarbą parlamentui ir kitoms institucijoms. Kaip kiti gali pasakyti ES, jeigu net valstybės narės negerbė sprendimų, kuriuos priima Europos parlamentas ar kitos institucijos? Mes turime e, suvokti, kad visas, visos valstybės narės ir taryba bei komisija turi laikytis e, sprendimų dėl sankcijų ir iš tikrųjų matome, kad Ispanija e, neįvykdė sprendimo patvirtinto parlamento ir matome, kad komisija taip pat nieko nepadarė. Ar jūs kreipiatės į vyriausybę, į tarybą dėl veiksmų susijusių su pono vadu, Maduro e, režimu. Jūs, jums tai nerūpi. Sanchez. Sie haben nicht mehr das Wort, Herr Kollege. Dėkojame, kolegai Morena Sančias. Tai bet žodis dabar ne jums. Aš taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad aš visuomet tiems, kurie per ilgai kalba, neleidžiu užduoti klausimą pagal mėlynojo kortelės, mėlynosios kortelės. Ponas Urtasun, dėkui. Tai nėra uh, europinis klausimas. Pagal baltai, ką kalbėjo, uh, sakė ponas uh, Borelis, tai yra nacionalinis klausimas ir uh, Ispanijos parlamentas turėjo šio klausimu uh, užsimti ir labai atsiprašau kolegų, kad mes užimame laiką diskusijoms. E, Devini ispanai toje diskusijoje dalyvauja ir beveik niekas kitas. Tai yra apgailėtina. Aš taip pat noriu pasakyti labai sąžininkai kai ką. Manau, kad tokiu būdu mes Ispanijos įvaizdį menkiname parlamente ir neturėtume taip daryti. Ir aš labai nuoširdžiai tą sakau. Ir dar vienas dalykas, ką norėčiau pasakyti kolegoms Žinių ir PP atstovams E, aš labai daugelį iš jūsų e, gerbiu, mes pirmadienį balsavome dėl pakeitimo e, darbo tvarkės ir jūs, jūsų dėka įtrauktas klausimas, ar kiekvieną kartą, kai iškyla problema valstybėje narėje, pradėsime kalbėti apie tai parlamente. Mes turime labai daug svarbių, rimtų darbų parlamente ir užsimkime jais. Dėkoju. Dank, Herr Kollege Urtasun. Dėkojame, kolega Urtasun. Aš dar kartą paaiškinsiu e, šitą dalyką, nes nuolat užduodami klausimai dėl to. Aš visuomet laikausi tokios praktikos. Jeigu aš kažkam atėmiau žodį dėl to, kad jis kalbėjo per ilgai, tai tam kalbėtojui aš nebesuteikiu galimybės užduoti klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Aš laikausi tokios praktikos ir jums, kolega Kanijas, Lygiai taip pat neleisiu užduoti klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Toliau ponas Teč. E, pone Borelį, Europos parlamentas, komisija, taryba E, nuolat kišasi visur ir mes iš tikrųjų dabar reaguojame į Euro, ES sprendimą įvesti sankcijas nusikaltėliams, kurie vadovauja mafijai, komunistiniai e, e, narkotikų priekeivių Venezueloje. Ir mes dabar atrodo, kad negalime nieko padaryti. E, Mes kalbame apie tai, kaip turi e, elgtis vengrai, lenkai, kaip turi atrodyti teismų sistema Lenkijoje. Ir dabar nesakykime, kad tai yra Ispanijos klausimas. Tai yra klausimas susijęs su ES sankcijomis, kurios labai rimtai pažeistos yra vienos vyriausybės socialistų, komunistų, kuri dabar e, jau mėnesį veikia Ispanijoje ir kuris, kurios atstovai slaptai sustiko su nusikalst dėlių režimo atstovai Ispanijos teritorijoje, niekas nežino dėl ko, kokiomis sąlygomis ir dėl kokių priežasčių nuslėptų. Labai ačiū. Dėkojame kolega Terč. Toliau minutę kalbės kolegė Vilanueva Ruiz. Iš tikrųjų groteskiška E, yra tai, kad mes e, dar kartą kalbam apie Venezuelos žmonės, bet neparodome jiems pagarbos. Jiems reikia e, baigti, nutraukti, jų labų reikia baigti tas sankcijas, reikia, kad būtų surinkti rinkimai su garantijomis. Mes turime siūsti. Uh, E, signalą visiems dabar. Jūs e, kalbate apie tai, kad e, kilo surūpnės dėl to, kad buvo surinktas susitikimas su Venezuelos režimo atstovais, bet iš tikrųjų daug kas kelia susirūpinimą tai, kas vyksta Granadoje, kas vyksta kitur, kaip aš dėmės pagrindės teisės. Ir aš matau, kad jūs nelabai ginate ispanų pačių teisės, Vyks, e, kai elitas e, piknaudžiauja žmonių teisėmis. Ir aš tai, ką jums noriu pasakyti, mūsų šalis Ispanija e, yra ne tik juoda ir balta, kaip kad jūs sakote, mūsų šalis turi ateitį ir mūsų mūsų e, žmonės galės jie pasidžiaugti. Dėkuoju, kolegė. Aš taip pat neleisiu užduoti klausimą pagal mėlynąją kortelę. Toliau kolega Lopes Gil. La verdad es que esto no se... Iš tikrųjų, tai nėra diskusijos tik susijusios su Ispanija ir Venezuela. Tai yra būtinas veiksmas, e, galvant apie, kalbant apie mūsų principus ir mūsų sankcijų vertę. Ir e, tai e, taip pat susijęs su valstybės narės veiksmais teisėtais. Ir matome, kad Ispanijos vyriausybė pasičia iš sankcijų režimo E, tų sankcijų, kurios buvo atvirtintos 2018 e, metais, birželio mėnesį leido Maduro režimo viceprezidentė atvykti į savo teritoriją, o tas režimas pažeidė demokratės teisės, uzurpavo nacionalinį parlamentą ir reikia e, šį klausimą spręsti ir reikia pastelti releks ir labai gerai, kad e, Europos parlamente svarstamas šis klausimas. Niekas negali būti aukščiau e, įstatymo nei kokia nors valstybė, nei jos vadovai. Dėkoju. Pone Hill, toliau pone Gonsalės, vieną minutę. Dėkuoju, pirmininkė. Iš tikrųjų, tai nėra europinės diskusijos, tai yra diskusijos, kurios turėtų vykti Ispanijos kongrese. Jūs dabar apsijokite, kad ir kaip sustelktumėte, esate tik mažuma, kuri neustikrino daugumos Ispanijos parlamente. Aš labai atsiprašau kitų deputatų, kurie turi dabar kesti tas diskusijos, kurios turėjo vykti Ispanijos kongres, deputatų kongrese. Matote, kad diskusiją dalyvavo nedaugiau kaip e, dešimt e, dalyvių ir Matote, kad jūsų veiksmai niekam nerūpi. Kreipiuosi į poną Kanės, į Ciudadanos ir į Rinių frakciją. Reikia, kad būtų ieškoma konstruktyvaus sprendimo Venezuelos atveju, kad palengvintume kančias žmonių. Uh, Mes turėtume taip pat paremti vystimasi tos šalies ir steigti humanitarinę pagalbą. Nėra čia jokio uh, svarstom svatino atvejo, nes uh, Maduro vic, e, pavaduotoje neišengė Ispanijos teritoriją. Ir mes turime tikrai daryti ką nors, kad palengvintume kančias Venezuelos žmonių. Ir mūsų vyriausybė, kuriai vadovauja Pedro Sančias, ieško sprendimo iš šios situacijos. Dėkoju, ponė Gonsalės. Taip pat neleisiu pasisakyti pagal mėlynosios kortelę, mėlynosios kortelės procedūrą. O toliau, ponė Čaransova. Sovita Haransova, ačiū. Aš tikriausiai esu vienintelė užsienietė dalyvaujantį šiuose diskusijose. Noriu pasakyti, kad šiandieną šios diskusijos vyksta todėl, kad vakar parlamento dauguma pritarė, kad šis klausimas būtų įtrauktas į darbo tvarkę. Ir e, dabar e, e šios diskusijos tapo nacionalinėmis E, sakoma, kad tai yra nacionalinės diskusijos, bet mes kalbame apie europinės e, sankcijas ir jos yra susijusios jų taikymas su ES autoritetu. Mes neturime leisti, kad jis nukentėtų ir Venezuelos piliečiai tikisi teisingumo ir mūsų paramos. Uh, Jūs ypač tie, kurie dirbote praeitą kadenciją, žinote, kad kiekvieną kartą, kai vyksta diskusijos dėl e, Venezuelos, kiekvieną kartą kartuoju tą patį e, - selektyvios sankcijos. Praėjo treji metai nuo to, kai galiausiai taryba žengė pirmą žingsnį ir e, įvestos sankcijos. Ir tai yra stipriausia taiki priemonė, kuri leidžia mums daryti spaudimą ir reikalauti, kad režimas nutrauktų įtrauktų veiksmus e, represinius prieš savo gyventojus. Pone Čarantsova, ponas Garsė dėl Blanko noriu Jums užduoti klausimą. Ar priimsite šitą klausimą? Prašau. Dėkuoju. Dėkuoju. Noriu paklausti kolegės, kai ko ji labai lėstavo, kad šios diskusijos dabar tapo Ispanijos diskusijomis. O ko jūs tikėjotės? Iš tikrųjų, tai yra nacionalinės politikos klausimas, kuris turi būti svarstomas Ispanijos parlamente ir ateinančiam dienas numatyta tą daryti. O, o matome, kad dabar viena frakcija, kuri. Tiksliau partija, kuri neranda savo vietos politikoje, bando kelti šį klausimą jūs tikriausiai apgavo jūsų kolegos iš Sudadanos partijos. Dėkoju, ponia Del Blanco. Prašau. Pone Harantsova, jūs balsavote prieš tyrimą Ispanijos kongrese šio klausimu. Ir dėl to mes kalbame apie tai, kad, kalbame apie tai, kad tai yra Europos problema, tai yra Europos sankcijos ir ES įvaizdžio e, klausimas Venezuelos gyventojų akise. Dėkoju. Dėkoju, ponė Šarancova. Toliau vieną minutę kalbės ponė Lopes. Dėkoju. Niekas e, neabejoja e, tuo, kad parlamento įvaizdis gali nukentėti. Mes dabar kalbame apie nacionalinių e, vyriausybių veiksmus. Ponas Borelis sakė, kad valstybės narės ir vyriausybės taiko sankcijas. Jau sakė, tai netikys, bet pasara, daugybė žmonių per pasasias savaitės. Ir parlamente yra PP ir. E, liberalų partijų atstovai, kurie e, taip pat e, kartoja tam tikrus dalykus. Ir kas šios diskusijos rodo, kad jums nelabai rūpi Ispanija ir visiškai nerūpi Venezuela. Apmaudu yra tai, kad jūs dabar savo problemas atsinešate čia užuot e, kalbėję apie tai Ispanijos parlamente ir nekalbėkime dabar apie venesueliečių skausmą. Jūs bandote tą kalbėti, tai nėra kažkoks ginklas ir ypač negalima naudotis tuo, bandant užsimti nacionalinės politikos dalykais Europos parlamente. Dėkojame kolegai Lopes. Ponas Terč nori Jums užduoti klausimą pagal Milinosios kortelės procedūrą. Ar sutinkate? Ne, nesutinkate. Gerai. Tuomet pereiname prie spontaniškų pasisakymų procedūros. Pirmasis. Taip, aš e, dar noriu pasakyti, kad yra daugiau norinčių pasisakyti, negu kad yra laiko. Atsižvelgsiu į, į ispanų pageidavimus, bet ir ne tik į juos. Taigi... Ponas Lopes Agiliar. Aš esu iš Kanarų salų. E, mes artimi venesueliečiams, nes Venesuela yra labai daug gyventojų kilusių iš Kanarų salų. Ir aš uh, kalbėjau su ponu uh, Boreliu ir kalbėjau apie tai, kad parlamentas uh, tvirtina rezoliucijas, kurios remia uh, Venezuelos žmonės ir kurios skatina mūsų vienybę. Bet šios diskusijos visiškai su tuo nesusijusios. Jūs dabar e, bandote kaltinti Ispanijos vyriausybę dėl to, kad esate mažumoje parlamente Ispanijos ir bandote banalizuoti šį klausimą, vis kalbėdama apie Venezuelą. Jau e, Europos parlamentas yra išsakę savo poziciją, bet dabar kenčia ir Europos parlamento įvaizdis dėl tų diskusijų. Europos parlamente matome susiskaidimą, bandoma kritikuoti Ispanijos vyriausybę ir pasinaudoti Ispanijos, Venezuelos žmonių kančiomis. Kreipiuosi į liaudės partijos ir Sudadanos e, kolegas, neapsijuokite ir padėkite Venezuelos gyventojams e, iš tikrųjų diskusijomis, o ne kritikuokite Ispanijos vyriausybę. Dėkuoju, pirmininkė. Dėkojame, kolegai Lopes Aguilar. Toliau kalbės ponė Keller. Ponas kolega Keller, prašau. Ne, ne nepageidauja. Ponas kolega. Nepageidauja kalbėti ponas Keller, tuomet Ferreira. Obrigado, Sr. Presidente. Se preciso fosse ainda este debate Dėkoju, pirmininkė. Ši diskusija, kaip minėjau, ir kaip jau buvo kalbėta, yra dešiniųjų reakcionierių diskusija. Mes kalbam apie Ispanijos vidaus reikalus Europos parlamente. Tai neracionalu ir neprotinga. Yra sankcijos, kurios galioja, bet tos sankcijos labiausiai nukreiptos prieš Venecijos Venezuelos gyventojus. Taip pat nuo to kenčia ir portugalų bendruomenė Venezueloje. Mes juokingai atrodome, kalbėdami apie tai ir remdami vyriausybę ar pasiskelbusi prezidentu asmenį, kuris nebuvo išrinktas. Mes skatiname neapykantą ir palaikome Trumpą. Tai tikrai nepadės išspręsti šios situacijos. Dėkojame poniai, ponui Ferreira, dabar ponė Rechiau. Frau Kollegin Rechiau. Ponė Rechiau, prašau. Gracias. Dėkoju. Dėkoju, gerbimas pirmininkė. Aš vykstančiams diskusijoms vedu galvoti, kad matome kaprizus vaiko, kuriam sudužo žaisliukas. Jūs pralaimėjote rinkimus mano šalyje ir dabar bandoma e, rengti diskusijas. Net pati Europos komisija supranta, kad tos diskusijos neturėtų vykti. Yra, mau, reikia kalbėjo apie tai, kad mūsų vyriausybė bando e, padėti šeimoms, e, kelia minimalų atlyginimą, e, stiprina viešasias paslaugas, plėtoja užuojautos jausmą, jūs kartojate tą patį ir kalbate apie jūs visą laiką skundžiatės ir e, bandote e, ieškoti sąjungų su kraštiniais dešiniaisiais. Mes turime galvoti apie ateitį. Norėčiau paprašyti iš jūsų daugiau atsakomybės ir daugiau e, darbo mūsų žmonių labui. Ačiū. Baigdama šią procedūrą dar kalbės ponė Deli. Dėkoju, pirmininkė. Tai jokinga, kad mes čia susirinkome kalbėti tokį nesamoningų klausimų. Aš noriu. Aš esu nekartą kritikavusi Ispanijos vyriausybę, tačiau dabar lygiai taip pat, kai ji elgesi teisingai, aš paremsiu ją ir manau, kad reikia remti dialogą. Aš manau, kaip ta situacija gali būti išspręsta kitų būdų, jeigu ne per dialogą. Mes čia diskutuojame situaciją kai esame parėmę kažkokį įsivaizduojamą prezidentą Gaido ir mes tikrai ne, mums garbės nedaro tokia diskusija, kai kenčia žmonės Venezueloje, kai minios yra gatvėse. Ir aš nemanau, kad tai mūsų darbas. Mes turime stengtis baigti tą košmarą Ir aš smerkiu visas iniciatyvas, kurių čia imamasi tam, kad tas procesas Venezueloje nebūtų užbaigtas deramų būdų. Dėkoju. Frau Kollegin. Äh, das Catch-the-Eye-Verfahren ist damit. Frau Kollegin. Äh, Kolegė Dėly. Ačiū. Spontaniškų pasisakymų procedūra baigta. O dabar, baigiant diskusiją, suteiksiu žodį komisarui Borel Vandelis. Prašau. Dėkuoju. Gerbimas pirmininkė, iš tikrųjų, e, taip, e, kalbame apie Europos sankcijas. Tačiau pagal Europos principus šių sankcijų įgyvenimas ir priežiūra yra valstybių narių kompetencija tai yra taip pat europinė norma, ar ne? Tam, kad pakeistume tas normas, reikėtų keisti sutartį. Jūs žinote ir turėtumėte žinoti labai gerai, kad tokie apribojimai kelionių yra tarybos primami sprendimai. Dėl to Europos teisė nenumato kontrolės galimybių. Airiniam piliečiui kuris e, nėra ekspertas tokių klausimų, galbūt tai atrodytų keista, bet tikriausiai jums neturėtų tai būti. Kodėl jūs stebitės? Tai yra tarybos sprendimas ir dėl to tai nėra ES teisės dalis. Tokiu būdu komisija nevaidina jokio vaidmens uh, E, kontroliuojant e, sankcijų taikymą ir negali pradėti pažeidimo procedūros. Jūs, Europos parlamento narė, esate, tai turėtumėte tai žinoti. Keista jums? Keista. Dėl turbūt pastudijuoti jums reikėtų šiek tiek daugiau teisę, nes neturėtumėte stebėtis dėl tokių dalykų. Tai yra tarybos sprendimas. Atsiprašau, uh, tarybos sprendimas. Tikriausiai puikiai žinote, kad nėra ES teisės dalis ir dėl to Europos komisija negali veikti, negali pradėti pažeidimo procedūros. Ir pagal tas uh, normas, reikalavimus, uh, pagal nuostatas uh, valstybės narės turi prižiūrėti gyvenimą. Uh, Ir tai yra priemonė, kaip sakiau, kurią turi taikyti valstybė narė ir valstybės narės lygmenių yra kontroliuojamas tos, tų priemonių taikymas. Ar yra kažkokių e, loginių spragų mano pasisakymė? Manau, kad jų nėra. Jūsų e, mintyse yra tos spragos. Dėkojame komisarui. Diskusiją šiuo klausimu baigėme. Periname prie kito diskusinio klausimo. Taip pat komisijos vyriausiojo įgaliotinio pareiškimas dėl JAV artimųjų rytų plano bei ES atsakas vadovaujantis tarptautinė teisė. Noriu taip pat jums priminti, kad pagal mirį